Kolegos, siūlau pradėti posėdį. Darbo tvarkė pilna. Ir norėčiau pradėti nuo aštuntojo darbo tvarkės punkto. Šiame kontekste noriu pasveikinti, kuo nuoširdžiausiai, regionų komiteto pirmininką, poną Luką Vandenbraidę. Jis atvyko ne pirmą kartą, bet visada malonu jį matyti. Suteiksiu jam žodį iš karto. Jis atvyko pasidalinti su mumis labai svarbios studijos rezultatais. Kalba eina apie Baltąją knygą dėl daugia pakopio valdymo. Esame dėkingi, kad jisai atvyko ir suteikiu jums žodį. Dėkoju, ponė Danutė brangus e, regionų vystimasi komiteto nariai, ponios ir ponai. Ne dėl to, kad e, noriu e, mandagumo formulėmis pasikeisti atvykau, o tam, kad galėčiau akcentuoti kai kuriuos svarbesnius dalykus iš regionų komiteto parengtos Baltos knygos dėl daugia pakopio valdymo. Kaip žinome, po e, institucinės e, reformų, reformos proceso praėjus aštuoniems metams įsigaliojo Lisabonos sutartis ir mes matome, kad e, Europos parlamentas Lisabono sutarties dėka gaus daugiau teisėjai, kurios biudžetinių ir kitokių galių. Galime tikėtis, kad e, žengėme į stabilesnį etapą ir atėjo laikas pasinaudoti atsirandančiu potencialu tam, kad Europos valdyseną patobulintume. Tam mums reikia tam tikrų priemonių sutarčiai gyvendinti. Mes manome, kad daugia pakopis valdymas ir yra viena iš tokių priemonių. Kaip politikai visi susidurime su paradoksu. Jų yra ir daugiau. O tas paradoksas toks, kuo aktualesnė Europa tampa Europos piliečių kasdienėme gyvenime, tiek per teisėkurą, tiek per e, nacionalinius strateginius pasirinkimus, tuo labiau ji darosi sudėtingesnė ir atrodo nutolusi nuo žmonių rūpeščių. Dėl ekonominės krizės keletą mėnesių valdysena tapo Europos lyderių ir Europos visuomenės diskusijų objektu. Kai perėties metais pradėjome renkti Baltąją knygą, mus ištiko finansinė krizė. Ir mes e, visiškai teisingai klausėme savęs, ar ta iniciatyva tebėra aktuali. Bet mes greit suvokėme, kad globalizacija kaip tik ir padidina daugia pakopio valdymo pridėtinę vertę, nes būtent krizėje iškyla reikalas politiniams veikėjas veikti koordinuotai, Vietos ir regionų valdžios veiksmai yra lemiantis faktorius rengiant priemonės su krize kovoti. Taip pat tai nulems ir europiečių ateitį per artimiausią dešimtmetį. Svarbu yra suvokti daugia pakopį valdymą globalizacijos kontekste vertikalioji dimencija apima visas policijos, e, politikos formavimo formas, nuo vietos valdžios iki globalios valdysenos. Jie akcentuoja skirtumą tarp vietos ir tarptautinės politikos ir būtinybės reformuoti. Europą konvergencijos ir integracijos procesų pagalba naujosios strategijos, tokios kaip e, vietų, darbo vietų sukūrimo strategijos ir kitos, e, aiškiai sako, kad visi, visos suinteresuotos e, šalys ir grupės turi veikti drauge daugia pakopėje visuomenėje. Tad turime aiškiai suprasti, mes nenorime atidaryti, atverti naujos institucinės diskusijos. Lisabono sutarčiai įsigalioti prireikė aštuonių metų ilgų diskusijų ir ši diskusija nėra nauja institucinė diskusija. Tai yra funkcinė diskusija apie tai, kaip geriausia galima pasiekti bendrų tikslų ir tokiu būdu sukurti naują dinamiką, formuojant politiką, kad galėtų egzistuoti tikra partnerystė tarp įvairių valdysenos lygmenų. Tai yra vertikalioji e, subsidiarumo ašis ir tuo pat metu horizontalusis subsidiarumas. Šios dvi idėjos turėtų dėrėti viena su kita. Daugia pakopis valdymas reiškia, kad kompetencijos turi būti bendros, o ne atskirtos. Tai taip pat akcentuoja bendruomenės, e, bendrijos e, lygio veiksmus tose srityse, kuriuose jie labiausiai pasiteisina. Tai taip pat e, akcentuoja praktinį įvairų valdymą, įtraukiant vietos ir regionų rinktus visuomenės atstovus. Žengiant šiuo keliu, mes jautėme ir jūsų komiteto paramą, kalbant apie partnerystę regionų ir vietos lygmenių Europos parlamentas ragino regionus e, sustiprinti savo pastangas gerinant valdymą tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu lygmeniu. E, Mūsų taip pat remia ir Europos komisija. Ir komisija prižadėjo per ateinančius kelis mėnesius parengti gairės e, Europos komisijos nariams apie tai, kaip geriausia būtų įgyvendinti mūsų Baltosios knygos idėjas. Pagrindinė idėja yra e, kurti Europą partnerystės pagrindų, ypatingai pasinaudojant bendryjų metodu, kuris išlieka Europos valdysenos kertinių akmenių. Tai reiškia, kad e, legitimumas e, veiks veiksmingumas ir skaidrumas Europos valdysenoje bus užtikrintas tik tada, kai regionos ir vietos valdžios atstovai bus tikri partneriai, o ne formalūs. Tai reiškia, kad vietos ir regionų valdžios atstovai turi būti europinių sprendimų prieimimo proceso pradžioje. Tai taip pat reiškia, kad mes turime siekti teritorinių veiksmų planų, kurie suteiktų politinę struktūrą, padedančią priimti ir įgyvendinti įvairias politikas ir leistų pasiremti decentralizuotais komunikacijos planais. Mes turime geriau koordinuoti įvairių valdysinos lygių uh, veiksmus ir taip pat derinti sektorinės politikas siekiant sinergijos. Taigi spręsti reikalus už uždarų durų nėra tinkamas būdas, mes todėl ir akcentuojame sinergijos būtinybę. Mes taip pat raginame, kad vietos ir regionų valdžia būtų labiau įtraukta į e, geresnės teisėjų kūros planus ir prisimtų daugiau atsakomybių perkeliant ir įgyvendinant Europos teisę. Mes akcentuojame, kad labai svarbu sistemiškai naudotis teritorinio poveikio uh, analizę ir užtikrinti, kad tie sprendimai būtų priiminėjami deramų lygmenių prisilaikant subsidiarumo ir proporcingumo principų. Mes taip pat rekomenduojame taikyti naujoviškus ir partnerystę paremtus valdysenos metodus, pasirimenčius e, trišaliais kontraktais. Dabar pabandysiu toliau tęsti savo pasisakymą savo gimtają kalbą, jeigu leisite. Pone pirmininkė, Lisabono sutarties įsigaliojimas yra geras dalykas, tačiau reikia išvengti, kad diskusijos dėl to ne, neužsitęstų per nereik ilgai. Aš manau, kad institucinės diskusijos turi būti tokios, kur pabrėžiamas valdysenos aspektas tai, kaip Europa bus valdoma, kokia valdysime, bus numatyta institucinė dinamika, bendradarbiavimas tarp atskirų institucijų, piliečių dalyvavimas sprendimų prieimimo procese yra tie klausimai, kurie per, pas, per būsimuosius penkis metus turės būti nagrinėjami. Jų reikia vengti priešingai, tie klausimai bus lemiami, kad būtų numatyta sėkminga bendra strategija ir kad būtų sėkmingai priimami bendri sprendimai. E, naujai komisijai čia teks didžiulė atsakomybė. Aš manau, kad sausio mėnesio pradžioj prasidėsiantis klausimai komisarų, kurie vyks čia parlamente ir jūsų komitete, bus, tie klausimai bus tikrai lemiantys. Svarbiausias klausimas bus išsiaiškinti, kiek gali siekti būsimosios komisijos ambicijos. Šiuo požiūriu, ponia, komisarė, norė, ponia pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, Mes taip pat aktyviai tuos klausimus seksime ir aš džiaugiuosi, kad jūs pasiūlėte tam tikrą e, požiūrį į šios klausimus. ES projektas turi tikslą sustiprinti piliečių dalyvavimą. Mes norime, kad ES veiktų efektyviau, nes vienintelis tikslas E, nėra tik šiaip savo sustiprinti vietos savivaldos struktūrų dalyvavimą šiuose procesuose. Pirmiausia, mes kalbame apie bendros politikos stiprinimą, apie bendrą ir efektyvų tikslų siekimą. Ir čia, aš manyčiau, mes jau galime kalbėti apie konsultavimus į kultūrą ir apie tarp institucinį bendradarbiavimą. Suprantama, turėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi, jog e, ponas Jeržy Buzek, parlamento pirmininkas, parėmė mus mūsų sesijos metu, kuri vyko spalio mėnesį. Mes, manyčiau, irgi galime prisidėti prie to kreipimosi, kuris buvo paskelbtas. Mes irgi pasisakome už tai, kad ES diskusijose būtų labiau akcentuojamas politinis elementas. Čia vėlgi galėtume kalbėti šiuo metu apie kitą paradoksą. Galėtume sakyti, kad institucijos siekia konsensuso ir tas, e, tos konsensuso paieškos dėja, kad ir kaip bebūtų gaila, nepadėjo išvengti ES diskusijų politizavimu, pačia demokratiškiausia prasme. Būtent dėl to piliečiai mūsų globalizuotame pasaulyje susidaro įspūdį, kad ES netinkamai atlieka įtenkantį vaidmenį. Tai ir nėra techninės diskusijos, tai yra grinai politinio pobūdžio diskusijos, kurios yra susijusios su mūsų piliečiais. Kol kas Manau, kad tai yra ES viena iš didesnių silpnybių. Yra regioninių vietos ar e, savivaldybių lygmenių išrinktų asmenų, kurie yra pasiryžę daryti viską, kad ši problema būtų išspręsta. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ši baltoji knyga taip pat reiškia, kad regionų komitetas įneša savo indėlį į ES darbo tvarkę. Manau, kad tai yra ta baltoji knyga, kuri pasirodo esminių laikotarpių. Per artimiausius mėnesius ES turės pateikti savo strategiją, kad būtų galima išspręsti bendro pobūdžio tam tikrus probleminius klausimus. Reikės kalbėti apie klimato kaitą, nes tuo įvyks Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimas. Kalbame apie demografinius pasikeitimus ir visuomenės senėjimą. Taigi svarbu kelti šiuos klausimus, svarbu numatyti priemonės išeimui iš krizės. Mes kalbame apie tvarų vystimasi. Tai yra tik keletas klausimų iš visos eilės, jų kuriuos čia galėtume paminėti. Visus šios dalykus reikės peržiūrėti ir jų sprendimui pritaikyti e, daugia pakopio valdymo principus. Jūs taip pat žinote, kad labai svarbus yra e, jūrinės politikos aspektas. Turime jūrų konvenciją. Jūrų yra daugiau negu 900 Europos Sąjungoje. Merai, atsiprašau, yra kalbama apie merus. E, daugiau negu 900 merų dirba Europos Sąjungoje. E, bus rengiama merų konferencija ir bus netrukus surenkta konferencija, kur rinksis merai ir bus galima aptarti irgi svarbius klausimus. Vakar vyko pirmasis posėdis, kur mes kalbėjome apie decentralizavimą. Mums šis, šios diskusijos, šis posėdis aiškiai parodė, kad regioninė ir vietos politika yra labai svarbu. Klimato kaitos pasiekmes yra tik, taip pat svarbus klausimas. Šioje srityje turime dirbti taip, kad padidintume savo patikimumą. Taip pat norėjau paminėti strategijos Lisabonos priežiūros e, platformą. Taip pat galėtume paminėti viduržėmio jūrai aktualius klausimus, šiam regionu aktualius klausimus. Šiandien e, prieš taip vadinamį Harlemo susitikimą bus rengiamos diskusijos pasirengimui. Galėtume paminėti visą eilę kitų pavyzdžių. Visą tai rodo. Kaip svarbu, koks svarbus yra teritorinių vienetų vaidmuo. Dar žodelis apie makro regionus ir makro regionų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, galėtume kalbėti apie makro regioną Baltijos jūroje arba Dunojui. E, taip pat turėtume pabrėžti ir integruotų politikų svarbą, pavyzdžiui, jūrinės politikos svarbą. Visa tai yra tik tai uh, keletas pavyzdžių, kurie rodo, kad yra tam tikrų prekursorių, tam tikrų ženklų rodančių, kad tas e, bendradarbiavimas ateityje yra įmanomas. Tie pirminiai ženklai, manau, tikrai pasiteisins ateityje ir bus akivaizdu, kad mes turime suvaidinti čia esminį vaidmenį. Svarbu taip pat, kad būtų ES akį perkeliamas nacionalinė teisė ir tinkamai adaptuojamas. E, vyksta dėrybos su komisija. Jų tikslas yra atsižvelgti į taip vadinamas viešasis konsultacijas. Jos tęsis iki šio mėnesio pabaigos, o paskui turėtų būti parengtas konkretesnis veiksmų planas, kuris turėtų sutapti su Europos komisijos darbų programa naujai kadencijai. Taigi diskusijos vyksta, mes norime prisidėti prie e, taip vadinamosios išminčių grupės darbo. Jūs žinote, kad tokia grupė egzistuoja. Rugsėjo mėnesį Briugėje buvo susitikimas to komiteto. Felipe Gonzalės pirmininkavo šiam komitetui ir svarbu buvo išsiaiškinti, kaip kiekvienas gali prisidėti prie šio proceso. Tikiuosi, kad mintis dėl susitarimo sudarimo yra tikrai svarbi idėja, nes mes neturėtume kalbėti apie kažkokį in, atskirą instrumentą, mes turėtume susitarti dėl aiškios, konkrečios bendradarbiavimo formos ir aš manau, kad čia galėtume uh, padirbėti prie šio klausimo. Manau, kad bus atsižvelgta ir kitų lygmenių į mūsų siūlymus. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Tiek būtų paminint tą keletą detalių, kurios leidžia parodyti, kokia yra baltosios knygos, kurią mes parengėme esmė. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad šiandien ir vėliau jūs turėtumėte informaciją, galėtumėte pateikti savo mintis ar kritiką ir kad galėtumėte mums išsakyti, ką jūs matote. Man tai būtų labai naudinga. Ačiū. Taigi, tai yra iniciatyvinis pranešimas dėl ES regioninės politikos. Tikiuosi, kad mūsų siūlymai prisidės prie jūsų rekomendacijų ir jūsų siūlymų. Džiaugiuosi, Tada atsiveria nauja perspektyva suartėti mūsų abiems institucijoms ir glaužiai bendradarbiauti. Dėkuoju uždėmesi. Uh, thank you uh, very much, uh, Mr. President. Ačiū. Pone pirmininkė, manau, kad pereiname į kitą diskusijų dėl ES politinės darbotvarkės ateities etapą ir manau, kad e, dokumentas Europa 2020 e, bus aptartas kitą savaitę ir ten išdėstyti politiniai tikslai, kuriems, manau, daug kas pritarė ir juos palaiko. Ir, o tuo tarpu mes kalbame apie valdyseną Europoje. Ir manau, kad Europo regionų komiteto išvalgos gali būti labai naudingos mums siekiant tikslų išdėstytų politinėje darbo tvarkėje, nes tie tikslai ypač aktualūs regioninės plėtros politikos kontekste. Ačiū Jums dar kartą už pasisakymą ir dabar bus diskusijų laikas. Aš apgailestauju dėl to, kad mes neturėsime daug laiko, lygiai 10 valandą turėsime pereiti prie kito punkto ir dabar iš jau bus užbaigtas uždarytas norančių pasisakyti sąrašas. Ponas, pirmiausia, ponas. Ačiū, Ponas Remakulus. Dėkuoju už informaciją, kurią mums pateikėte. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Pagal atliktą Eurobarometro studiją 50 procentų ES piliečių labiau pasitikė vietos ir savivaldos struktūromis negu kitomis. E, ir jiems tai yra svarbu, kalbant apie jų šalių valdyseną, apie ES valdyseną. E, toje Eurobarometro studijoje matyti, kad ES piliečiai mano, jog vietos ir savivaldos struktūros yra tas vienetas, kai piliečiai mano, jog 50 procentų piliečių mano, jog tos struktūros vietos savivaldos struktūros neatsižvelgia į, e, kad ES tiksliau neatsižvelgia į jų siūlymus ir jos nedalyvauja ES kūrimo procese. Kokios galėtų būti konkrečios priemonės, kurios, kuriomis galėtume atsakyti tiems piliečiams, kurie jaučia tokį susirūpinimą, kad jų lūkesčiai galėtų būti gyvendinti. Ką praktiškai būtų galima padaryti be gerų ketinimų skelbimo ir gražių žodžių sakymo. Uh, kaip būtų galima labiau atsižvelgti į vietos ir regioninių struktūrų vaidmenį, kaip jų vaidmenį būtų galima padidinti. Ačiū. Ačiū. Eh, Lambert van Nistelrooy, please. Ponas van Nistelrooy, prašau. Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat, dat... Ačiū, ponia pirmininkė. Labai džiaugiuosi matydamas čia regionų komiteto pirmininką poną Vandenbrandę. Manau, kad jūsų pasisakymas, pirmininkė, buvo tikrai labai įdomus. Ir parengta knyga dėl daugia pakopio valdymo yra jau daugelį metų dėtų pastangų rezultatas. Tačiau kalbant apie tai, manau, kad yra tam tikrų problemų susijusių su valstybių mąstymu, kalbant apie bendradarbiavimą tarp valstybių ir regionų. ir galime pasitelkti patirtį gyvendinant Lisabono strategiją. Ir tuomet paaiškėjo, kad mes, sukaupė, mes labiausiai akcentavome tai, kad turi, turi pasiekti valstybės narės, o ir paaiškėjo, kad regionai ir miestai turi nuveikti 70 procentų visų darbų, visų iškeltų uždavinių. Ir kai kuriais atvejais viską reikėjo, reikėjo nuspręsti tiksliai, kokiu lygmeniu klausimus spręsti Europos ar valstybių narių. Taigi, vėlgi buvo pamirštas regioninis ligmuo ir mes tik tai formaliai deklaruojame, kad e, teritorinė sanglauda yra mūsų tikslas, Lisabonos e, sutarties tikslas, tačiau jis nėra tinkamai įgyvendinamas. Taigi, ar netrodo jums, kad tai yra tik deklaracijos, pareiškimai, kad, kad regioninė sanglauda yra svarbi. Galbūt jums reiktų siekti gyvendinti savo teisės en, en, energingiau. Ir kovoti su reiškiniu, kurį pavadinčiau politikos renacionalizavimas, o ne priešingai politikos priartinimas prie piliečių galbūt mes turėtumėme kelti griežtesnius reikalavimus. Ačiū, ponas Jan Olbrecht toliau. E, Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, chciałbym e, zwrócić uwagę na... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris man atrodo gana rizikingu. Taigi, viena vertus, krizės situacija arba situacija po krizės visada mm, skatina siekti našumo. Tačiau reikia nepamiršti vieno svarbaus dalyko - supaprastinimo pastangų išdava dažnai būna centralizacija. Todėl yra mm, pasigirsta nuomonių, kad e, sudėtingais krizės laikais sprendimus reikia priimti labai sparčiai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tie, kas aktyviau dalyvauja, kas dirba regioninės, e, valdžios institucijose suvokia, mato, kad regioninė valdžia, regioninės valdžios institucijos daug našiau dirba krizės uh, situacijoje. Tačiau jei peržiūrėsime komisijos parengtus dokumentus ir pasiūlymus dar prieš paskiriant naująją komisiją, pastebėsime būtent tokią tendenciją. Tai yra sie, bandymas siekti sektorali, sektoralizavimo, o ne. Taigi, tas požiūris yra pagristas darbo konkrečiose sektoriuose ir tai taip pat už, natūraliai užtikrina centralizaciją. Daugia pakopė valdysena, kai kas supranta kaip būtinybę, kurios dėka galima užtikrinti mm, įvairių valdymo pakopų balansą. Gerą pusiausvyrą. Ir visi stengiasi daryti tai, ką mano esant tinkama, tačiau kartais tos pastangos e, yra nekoordinuojamos. Atsiprašau, kad na, išdėsiu štai tokį pastebėjimą. Galbūt regionų komitetas ir siekė laikytis būtent tokio požiūrio, tačiau turime suprasti, kad daugia pakopė valdysena nereiškia, kad kiekvienas daro, kad, kad visi dirba atskirai. Ne, visi turi dirbti drauge. Taigi sudėtingi iššūkiai reikalauja bendradarbiavimo. Reikia ne tik tai bražyti demarkacinės linijas, bet ir suvokti tas dvi egzistuojančias skirtingas stovyklas. Well, uh, uh, Ponas Vandenbrandė. Pone Termopulas, jūs visai tiesingai paminėjote Eurobarometro atliktus tyrimus. Tiesą sakant, e, būtent mūsų prašymų e, komisija paprašė, kad e, būtų atliktas Eurobarometro tyrimas remiantis penkiais klausimais, skirtais vietos ir regionų valdžios veiklai. Ir būtent tada Eurobarometras ir pasirėmė 27 e, tūkstančiais apklaustų piliečių. Toks yra e, standartinis Eurobarometro metodas. Ir iš tikrųjų e, dauguma žmonių yra įsitikinę, 60 procentų apklaustųjų, kadangi e, ir buvo norima išsiaiškinti, ką galvoja žmonės, e, mano, kad vietos ir e, regionų e, valdžia nedaro tai, ką privalėtų daryti. E, bet čia yra tam tikrų niuansų, kadangi už to gali slėptis mintis, kad jie neturi galių ką nors nuveikti. Bet kuriuo atveju tai aiškiai rodo, kad situacija yra keistina. Taigi aišku, kad žmonės e, kasdieniam gyvenime susiduria su daugybė iššūkių ir problemų, bet būtent vietos lygių mes ir matome tokius dalykus kaip migracija, kaip problemas darbo rinkoje ir būtent ten mums reikia suteikti daugiau galių Bet tuo pat metu aš sutinku su, su jūsų mintimi, kad ir vietos politikas turi būti europinis politikas. Ir čia vis dar yra nemenka spraga. Beje, tas pats pasakytina ir e, apie Europos politikus. Jie tuo pat metu turi būti ir vietos lygio politikai. Pasakysiu apie dar vieną Europos e, regionų komiteto iniciatyvą. Mes ėmėmės e, tos iniciatyvos e, ir surinkome į vieną vietą vietos ir regionų ligmens žurnalistus, bandydami įtikinti juos raginti vietos ir regionų politikus aktyviau veikti kad e, vietos ir e, regionų valdžios atstovai nebūtų vien suprantami kaip tam tikrų sprendimų priimtų e, už daugelio kilometrų Bruselyje rangovai ir gyventojai. Taigi, iš vienos pusės turi būti didesnės galios, bet taip pat turi egzistuoti ir tam tikra kultūra, valdymo kultūra, politinė kultūra, kuri pripažintų vietos ir regionų valdžios svarbą. Grįžtant prie Baltosios knygos, tai ten e, mes keliame ne tik tai vadinamųjų teritorinių paktų idėją, bet taip pat sakome, kad greta to turėtų veikti e, vietos ir regionų lygmens komunikacijų planai, informacijų planai Keliaudami Europoje dažnai matome e, skydus e, prie kelių, prie greitkelių, kuriuose rašoma, kad e, štai šis kelias pastatytas už ES lėšas ir kad ES už tai yra dėkojama. Atsakydamas ponui Van Nistelrojui, galiu pasakyti, kad aš sutinku su jumis, jūs iš tikrųjų esate teisus. Te galiu tik tai pasakyti, kad e, regionų komitetas yra sukaupęs 15 metų e, patirtį, o pati Europos bendryje pereitais metais šventė 50-ąjį jubiliejų. E, turime mm, taip pat turbūt neužmiršti, kad e, savo laiku ir Europos parlamentas buvo tik tai nacionalinių parlamentų atstovų iš šešių šalių sambūris institucinės infrastruktūros formavimo procesas yra palaipsnis procesas, žengiame žingsnis po žingsnio ir tai yra testinis procesas. Čia iškyla įvairių iššūkių Tarkime, kiek laiko mums e, užtruko ir kiek pastangų pareikėjo, kad e, galima būtų užmėgsti geresnį bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Tai aš prispažįstu, ponas Van Nistelroj, kad jūsų kritika tiksli. Na, o kai kalbame apie klimato kaitos pasiekmes, Mes komisijos atstovams nekartą sakėme, kad e, jų keliami tikslai yra labai gražūs, bet tuo pat metu akcentavome, kad 75 procentai klimato kaitos neįgiamų pasiekmių pirmiausia paliečia urbanizuotų vietovių gyventojus, e, tuos, kurie gyvena miestuose. Ir e, jeigu jau 70 e, procentų visų negerovių užgriūna būtent e, tą kategoriją žmonių, tai tikriausiai jie turėtų ir dalyvauti priimant 70 procentų sprendimų, ieškant išeities iš šios problemos. Yra ir dar viena idėja. Reikia galbūt Europai tam tikro regionų senato. Aš dabar čia nesigilinsiu į pačią tą mintį. Bet e, apie regionus galvojantys žmonės jau kurį laiką taip sako ir galbūt e, šią mintį galima bus realizuoti, jeigu ne per atinčius dešimt, tai bent per dvidešimt metų. Kitaip sakant, reikia mums mąstyti apie tai, kaip mes e, dalyjamės kompetencijomis ir galiomis. E, Europoje yra 72 ir 73 regionai, kurie turi savo konstitucinių galių ir tikriausiai e, tokia padėtis turėtų kažkaip būti atspindėta. svarbu bus e, mums e, užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į e, nuomonės būtent tų, kuriuos krizė ar kitos problemos tiesiogiai paliečia. Kalbant apie bendradarbiavimą su Europos komisija, turiu pasakyti, kad jis yra buvęs labai geras bet e, yra keltą minčių, kad formuojant politiką regionų komitetas turėtų būti įtrauktas kuo ankstesnėje stadijoje. Na ir savame suprantama, Lisabono sutartis čia įneša visiškai naują elementą. O konkrečiai, kad e, Regionų komitetas pagal šią sutartį įgauna teisę tiesiai kreiptis į Europos teisingumo teismą. Aš nenoriu pasakyti, kad mes e, iš karto pulsime pasinaudoti šitą teisę. Bet aš manau, kad taip e, kad mes tuo pat metu ir nebejosime, kai ir jeigu ateis reikalas pasinaudoti savo teisėmis, kada to pareikalaus regionų ir vietos valdžios e, interesai. Esu įsitikinęs taip pat, kad e, reguliarūs kontaktai tarp e, regionų komiteto ir Europos parlamento regioninės plėtros komiteto taip pat yra nepaprastai svarbus. E, ne vien svarbu keistis e, dokumentais, popieriais, kurie labai dažnai paskui greitai atsiduria šiukšlių dėžėje. Ten, kur to reikia ir kai to reikia, turime turime daryti viską, kad tas bendradarbiavimas būtų kuo geresnis. Dabar dar. Viena pastaba, reaguojant į klausimą, iš tiesų krizės akivaizdoje svarbu kad e, sprendimai būtų priiminėjami greitai. Ypač, kai kalbame apie 27 klubo e, veiksmingumą. Bet aš niekad e, nesakiau, kad turėtume sukurti alternatyvę regionų Europą. Tai būtų absurdus, absurdiškas pasiūlymas Mes nesakome, kad reikia iš kažkokių skiaučių formuoti Europą. Mintis čia, kad e, siektume procedūrų supaprastinimo. Pono Štoiberio vadovaujama grupė parengė jau kai kurių rekomendacijų apie tai, kaip galima būtų sumažinti administracinę naštą 25 procentais. Be jokios abejonės, kad tai smarkiai prisidėtų prie mūsų tikslų, tikslų pasiekimo ir savai mes pantama, ko tikrai mes nenorime, kad administracinė našta, kuri kyla iš Europos lygmens, paskui dar padidėtų nacionalinėme lygmenyje. Turim pasakyti taip pat, kad kai kurie mm, komisijos pasiūlymai e, kartais prieštarauja parlamento ir regionų komiteto mąstymui. Mes e, girdėjome iš e, pirmininko Baroso, kad e, tie pasiūlymai yra išdėstyti ne formaliame dokumente, o vadinamajame non peiperyje, neoficialiame pranešime. Mums reikia mąstyti apie tai, kas ten kalbama, apie tai, kokios sanglaudos politikos ateityje e, reikėtų. Neseniai lankiausi Piedmonte, e, buvau Turino mieste ir pats savo akimis galėjau matyti, kiek daug galima pasiekti sanglaudos politikos dėka. E, daugiausia galime pasiekti, jeigu išsiverš, išsiveršime iš tos puikiosios savizolacijos ir atsikratysime e, keletos iliuzijų viena iš tokių iliuzijų būtų, kad e, vietos valdžia e, gali pati viena viską nuspręsti. Todėl aš ir galvoju, kad mes daugiau turėtume žengti į priekį siekdami ne tik tai daugia pakopio valdymo, bet ir e, daugia aktorinio valdymo. O esmė viso to yra politikos koordinavimas. Ir tai nėra tas pats. Tai nėra tas pats, kas centralizacija. Čia turime būti nuoseklus. Turime labai aiškiai pasakyti, mes nekalbame apie centralizavimą, mes kalbame apie kuo geresnį koordinavimą veiksmų tų, kurie yra atsakingi už vieną ar kitą lygmenį. Savime suprantame, regionų komitetas nėra savitikslis. Egzistuoja tam tikra spraga, kurią reikia užpildyti. Ta spraga egzistavo Maastrichto sutartyje, o dabar jūs, kaip Europos parlamentas, pasiekęs. Tokių galių išplėtimo, pradedant biudžetu, sprendimų prieimimu. E, pasiekėte tiek daug ir aš kreipiuosi į Jūs prašydamas padėti užpildyti tą spragą. Turime suprasti, kad privalome būti tarp instituciniai partneriai ir e, su visa derma pagarba jūsų išplėstoms galioms pagal Lisabonos sutartį. Mes aiškiai pareiškime, kad e, norime dirbti su jumis kartu. Turime penkias minutės e, dviems klausimams ir atsakymams. Prašyčiau kalbėti glaustai. Ponas Vlasak, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad prisimenant vakar dienos Europos e, regionų asamblėjos darbą, šiandien išklausėme regionų komiteto pirmininko pasisakymo. Ir kalbant apie, vald, apie daugia pakopę valdysinę, tai svarbiausia yra užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą. Ir Eurobarometro duomenimis žmonės labiausiai pasitiki vietos ir regioniniais politikais. Tačiau yra ir kitų studijų, kurios atskleidžia, kad tokie politikai, tokio ligmens politikai dažnai neturi informacijos apie tai, ką ES gali nuveikti jų savivaldybių labui. Todėl aš ypač palaikyčiau uh, savotiškos Erasmus programos idėją vietoje išrinktiems politikams. Šią idėją pristatė Jean-Marie Bupui praeitos kadencijos parlamente. Norėčiau paklausti, ar jūs palaikytumėte tokią programą ir kaip jūs įsivizuotume jos įgyvendinimą ateityje? Pone Rūlė, parlamente e, šiuo metu svarstome regionų komiteto užduotis ir struktūra, yra įvairių nuomonių apie tai parlamente ir po Lisabono sutarties įgyvendinimo to komiteto vaidmuo šiek tiek keičiasi ir svarbiausias komitetas e, regionų komiteto klausimų svarstymui tampa nebe mūsų. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tokį klausimą - vėluojančius mokėjimus. Taip pat valstybės išlaikomas ligoninės. Jeigu vėluoja mm, jeigu vėluojama daryti mokėjimą, e, yra taikomos tam tikros sankcijos, tai yra, kuomet kalbame apie privačias ligoninės. Norėčiau, kad tas klausimas būtų atitinkamai ištirtas. Taip pat noriu užduoti klausimą dėl subsidiarumo kontroliavimo. Savo pranešime kalbate apie internetą ir apie tai, kad uh, regionų komitetas turėtų pasidomėti, kaip užtikrinti interneto sklaidą įvairių regionų bendruomenėse. Taigi, kaip galėtume pasitapti Lisabonos sutartį tokiems tikslams? Kolegos, prašau visų kalbėti trumpai, nes daugiau norinčiųjų pasisakyti nebegaliu įtraukti į sąrašą. Prašau, ponė Kadek. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Norėčiau priminti, kad e, teritorinė organizacija, teritorinis valstybių organizavimas yra labai skirtingas skirtingose šalyse. Ir kalbant apie centralizaciją ar decentralizaciją, tai pavyzdžiui, Prancūzijos regionai ir Vokietijos regionai labai skiriasi, skiriasi jų galios ir dydis, geografinis mastas. Ir tai reikia atsižvelgti. Regionų politikoje per menkai atsižvelgiama į regionų įvairovę. Net jei mes visi sutarėme dėl mūsų tikslų, mums nepavyks labai greitai pasiekti harmonizacijos. Kaip ponas Vandenbrandė minėjo, turime pasirūpinti, kad neįsiveltume, neįklimptume ginčiuose dėl to, e, kas mums bendrai yra priimtina. Juk decentralizacijos dėka galima geriau panaudoti ES fondų lėšas Ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad man skirta nedaug laiko. Norėčiau padėkoti regionų komitetui už, šį, mums, už šią mums pristatytą baltąją knygą. Ir norėčiau pakalbėti apie Lisabono strategiją. Ir apie tai, kokios darbo tvarkės siekia regionų komitetas. Patikta įvairių ataskaitų apie Lisabono strategijos įgyvendinimą, o vasario mėnesį komisija parengs pranešimą, ataskaitą, kuri bus svarstoma pavasario vadovų taryboje. Norėčiau paklausti, kokius prašymus, kokius tikslus kels regionų komitetas šiame kontekste. E, e. Kalbėsiu trumpai. Pone Vlasekai, gera valdysena be abejo remiasi visų pirma partnerystė. Ir nuo 2001 metų egzistuoja komisijos parengta geros valdysenos baltoji knyga. Ir sakyčiau, kad tuo, tas pasiūlymas komisijos yra šiek tiek nepelnytai užmirštas. Manau, kad jį reiktų prisiminti. Be abejo, aš, pas, aš palaikau Erasmus programos idėją vietos ligmens politikams, kurią pasiūlė ponas Bapui. Ir aš tikiuosi, jūs, Europos parlamentas, pasirūpinsite, kad būtų skirtos lėšos tai programai. Jeigu tai bus, aš būsiu pirmasis jūsų partneris šiame projekte. Manau, kad tai išties labai svarbi mintis. Uh, Taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Kalbant apie Baltąją knygą dėl daugia pakopio valdymo, mes mm, mm, užsimename apie šį pasiūlymą. Pone Rūlė, be abejo, svarbiausias klausimas yra ne tik kaip skleisti geresnės valdysenos idėją, Nesigilindamas į smulkmenas, tik norėčiau pasakyti, jog mes dėgiame subsidiarumo tinklą. Šiuo metu jis jungia apie 110 regionų. Ir to tinklo nariai keičiasi ne tik idėjomis, bet ir teikia pasiūlymus dėl politikos strategijos valstybėse narėse, kad būtų išvengta tokių problemų, kurias jūs ir minėjote savo pasisakymę. Pone Kadekai. Na, aišku, natūralu, kad egzistuoja pakankamai didelė diferenciacija. Aš, kaip jau sakiau, kai kalbame apie institucinę sąrangą, aš esu nusiteikęs prieš globalizaciją. Aišku, yra tam tikra veikla, tam tikri tikslai, tačiau neturi viena institucija į savo rankas jungti visko. Tačiau tuo pat metu turiu pasakyti, kad Europos sąjungos ypatybė yra ta, kad įvairovės dėka pasiekiama vienybės, kuri praturtinama būna tos įvairovės. Europos sąjunga turėtų laikytis principų tam tikrų, pagal kurį turi būti decentralizuojama. Jūs minėjote, kad reikia kurti arba tautų, arba regionų Europą. Ašgi pats esu nekartą sakęs, kad nepritariu jokiai alternatyvios Europos idėjai. Ir čia galėčiau pasakyti savo asmeninę nuomonę. Nepradėsim turbūt diskusijų dėl to, kad e, vėl reikėtų diskutuoti apie federalizmą ar e, regionalizavimą. Aš manyčiau, kad svarbiausias dalykas yra politinė Europa, mes tą bandėme sukurti. Ir bandėme tą idėją pritraukti prie regionų ar tautų Europos. Proporcionalumas. Čia yra svarbiausiasis principas, kurio svarbu nepamiršti. Pone Kortes Lestra. E, we, uh... Kalbant apie Lisabono strategiją, komisija paprašė mūsų išdėstyti mūsų tikslus ir pasiūlymus dėl kitos strategijos. Tik norėčiau pasakyti, kad paskutinį kartą apie tai kalbėjome Göteburgė Švedijos pirmininkavimo metu. Ir tuo met nusprendėme, kad e, sausio 18 dieną e, bus surinktas penktasis e, teritorinis dialogas Palmoje ir šiuos klausimus ten ir aptarsime. Manome, kad Lisabonos strategija išlieka svarbi ir ateityje. Tačiau norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką - susiskaldimas, koncentracija į sek sektoriuose, sinergijos trūkumas. Manau, tai yra priežasis, dėl kurių Lisabono strategija nepasiekė visų savo tikslų praeitįje. Man man yra savaime suprantama, kad mes jau gyvename informacijos ir ryšių technologijų visuomenėje. Mes siekiame kurti našumo visuomenę, toliau plėtoti informacijos visuomenę. Ir pavyzdžiui, jeigu mes bandytume atsijėti aštuntąją pagrindų programą nuo kitų politikos ryčių, tai būtų neteisingas sprendimas. Kaip jau sakiau, reikia siekti sinergijos užtikrinti ryšius, jungti, siekti pasaulinės sinergijos. Prisiminkime tarpinę ataskaitą, kuri buvo parengta 2005 metais ir jau tuomet buvo išsakytas perspėjimas, kad mes nepasieksime visų tikslų, jeigu nedirbsime, nekeisime darbo metodų. Ačiū. For, uh, for Dėkoju, ponui Vandenbrandei už jo pasisakymus, atsakymus į klausimus. Pati aš noriu pasakyti, kad daugia pakopė Europa dabar nebėra vien tikama savoka, tai tikrovė. Europa negali sauliaisti atskirti regionų ir vietos valdžią nuo savo uh, tikslų įgyvendinimo pastangų. Žinoma, pernelik suskaldyta bei pernelik centralizuota Europa būtų neveiksni ir netgi pavojinga. Labai dėkoju pirmininkui, kad atvyko. Gerbėmėjai kolegos, grįžtame dabar prie septintojo darbo tvarkės punkto, mes jo negalėjome aptarti vakar. Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje, turime pasikeisti nuomonėmis. Mūsų nuomonės referentas yra ponas Oldžich Vlasak. Žodis jam. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Viešieji pirkimai Europoje nėra naujiena. Esu tikras, kad pamenate, kad e, nuo pat civilizacijos pradžios daug miestų, norėdami apsijuosti sieną gynybiniais įrengimais, patys to nedarydavo, ieškodavo, kas tą galėtų nuveikti, ieškodavo rangovų. Na ir čia iškildavo ir viešųjų pirkimų problema. Kalbant apie savo nuomonę, noriu paminėti pagrindinius e, jos akcentus ir noriu išgirsti jūsų pastabas. Pirmoji sritis, e, apie kurią aš kalbu nuomonėje, yra supaprastinimas. Turime supaprastinti e, viešuosius pirkimus, pasiekti, kad jie būtų skaidresni, kad administraciniai procesai būtų paprasti ir tai turėtų abiems pusėms palengvinti administracinę ir finansinę naštą. Ir tiems, kurie bando pirkti tas paslaugas, ir tiems, kurie jas teikia. Antras rytis yra viešieji pirkimai pasinaudojant Europos lėšomis. E, čia paramos gavėjai nėra tie, kurie yra atsakingi už e, šį procesą. Yra atlikta studijų, kurios rodo, kad e, pats procesas ir administraciniai žingsniai yra patys rizikingiausi tokiu atveju. Žinoma, galime tinkamai renkti projektų administratorius, e, pasinaudoti konsultantų e, paslaugomis ir logistikos e, paslaugomis, bet čia dar yra ką nuveikti. Dar vienas rytis yra projektai, kuriuose partneriais yra privačios įmonės iš vienos pusės ir e, valdžios e, institucijos Dažnai e, vietos valdžios, municipalitetų atstovai nepakankamai gerai supranta egzistuojančius teisės aktus. Tai, sakysime, Čekijos Respublikoje yra nemažai problemų susijusių su uh, vandenvalos uh, įrenginiais ir, ir vandens ūkiu Dar viena svarbi sritis e, yra konkurencijos, tinkamas konkurencijos e, garantavimas. Jūs žinote, kad e, daug vietos valdžios institucijų pačios tvarko tokius reikalus kaip transportas, kai kurie infrastruktūros uh, dalykai. Ir čia taip pat viešųjų pirkimų srityje iškyla nemažai problemų. Na ir baigiant reikia pasakyti, kad mūsų merai tikrai e, aukštai įvertins e, viešųjų pirkimų procedūros supaprastinimą ir susisteminimą. Pirmininkė, tik priminsiu, kad e, tai pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šiuo klausimu. Sausio mėnesį grįšime prie platesnės diskusijos, kada jau pranešimas bus pilnai parengtas ir mums pateiktas. Pone Riulė, aš esu pranešė šiuo klausimu e, vidaus reikalų komitete. Tad turiu keletą pastabų, žvelgiant iš mūsų požiūrio taško. Dėl viešųjų pirkimų uh, kyla nemažai skundų. E, teisme yra atsidūrę nemažai bylų susijusių su viešai, viešaisiais pirkimais. Ir čia visiškai aiškėja, kad reikia tam tikro teisinio užtikrintumo. Sakysime, vienoje byloje dėl e, to, kas atsitiko Hamburgė, kalbama apie situaciją, kai a, e, vietos e, valdžia stengiasi e, e, nusipirkti tam tikras komunalinės paslaugas, bet e, kai nėra privatus pinigai įtraukti, tada e, vietos valdžia turi daugiau galių pati spręsti, kaip elgtis. Bet iškyla klausimas, o kokiu pagrindu reikėtų remtis. Šia prasme reikėtų paraginti komisiją veikti aktyviau, nes uh, 2010 metais komisija yra pažadėjusi tarpinę peržiūrą dėl viešųjų pirkimų. Tai yra ypač aktualu, kai kalbame apie e, valdžios e, įstaigų ir privačių bendrovių partnerystę. yra pakankamai teismo sprendimų, kurie rodo, kad dar yra neišspręstų problemų. E, yra taip pat ir vadinamoji e, e, švelnioji teisė, tokie dalykai kaip ekologiniai pirkimai, žalieji pirkimai. Kol kas nėra teisinio užtikrintumo ir šitoje srityje. Laukiame, kol komisija parengs tam tikrą vadovą. E, to jau laukiame keletą mėnesių. E, tai yra svarbu, kad atskiros komunos municipalitetai galėtų tinkamai įgyvendinti ekologinę socialinę politiką. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um, an Frau Rühle anknüpfend, uh, denke ich, ist. Ačiū. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponia Rūlė. Aš manau, kad juridinis saugumas yra tas dalykas, kuris mums yra reikalingas visiems aspektams, kurį mes nagrinėjame šiame komitete. Nes jeigu pasižiūrėsime teisingumo teismo sprendimus dėl biudžeto vykdymo, pamatysime, kad labai daug tebelieka problemų dėl struktūrinių fondų taisyklių perkelimų nacionalinė teisė. Dėl ko? Dėl to, kad e, dar viešiai pirkimai tebe organizuojami prastai. Žvelgiant į šią problematiką, reikėtų kelti klausimą, ką reikėtų daryti, kad e, nekiltų problemų socialinio fondo taisyklės per, perkeliant e, į nacionalinę teisę. Jeigu pažiūrėtume į skaičius, 43 procentai projektų, kurie yra finansuojami, yra su klaidomis 65 procentai tas skaičius galioja FEDER skiriamoms lėšoms. Niekas nesako, kad tos klaidos paskirstant, pavyzdžiui, E, konkurso laimėtojus nustatant juos yra e, tyčinės, bet dažnai tiesiog taip atsitinka, kaip sakė ponė Rūlė, žmonės nežino, ką daryti, jiems trūksta tikrumo, užtikrintumo, tad įgyvendinant sanglaudos politiką, įgyvendinant struktūrinių fondų politiką, mes turime pagalvoti, kaip reikėtų pagelbėti tiems, kurie turi spręsti, kad savivaldybės turėtų daugiau juridinio tikrumo, kad tie struktūrinių fondų reikalavimai būtų tinkamai įgyvendinami. Dėkui. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau grįžti prie to, ką sakė kiti kolegos. Aš manau, kad viešieji pirkimai yra tas rytis, kur yra tiek daug taisyklių, kurios yra taikomos atskiriems sektoriams pagal atskiras direktyvas ir reglamentus priimtos tos taisyklės. Tačiau ar visos jos yra reikalingos, nors aišku, sričių taip pat visa gausybė ir jaunimo apsauga, ir vartotojų sauga ir taip toliau ir panašiai. Tačiau žvelgiant į tų, skai, tų taisyklių tokią didžiulę gausą, yra labai sunku užtikrinti, kad visi viešieji pirkimai vyktų sklandžiai ir teisingai. Tai labai sunku mažoms savivaldybėms, nes jos žmogiškų išteklių turi netiek daug, jau daug ir labai sunku jums užtikrinti, kad tie konkursai vyks pagal taisyklės, kokios yra nustatytos. Dėl to reikia supaprastinti supaprastinimo, dėl to reikia daugiau skaidrumo, nes tai galėtų pasternauti vietos valdoms struktūroms. Aš manau, kad vietos regioninių ir nacionalinių lygmenių reikėtų kad būtų galima lengviau organizuoti viešuosius pirkimus, kurie atitiktų taisyklės. Žinoma, problemų tebėra dar perkeliant struktūrinių fondų taisyklės nacionalinė teisė. Jeigu tas netikrumo klausimas būtų išspręstas, aš manau, kad ko gero būtų galima išvengti e, nemenko skaičiaus klaidų ateityje, kurios pasitaiko ne dėl to, kad finansiškai kažkas blogai atliekiam, atliekama ar yra piktavališkumo. Ne, kartais tiesiog nutinka klaidų. Reikėtų ne kurti kažkokias naujas taisyklės, bet egzistuojančiom suteikti e, aiškę struktūrą ir padaryti tas taisyklės skaidresnėmis, lengviau suprantamomis, kad būtų lengviau jas e, perkelti į nacionalinę teisę ir kad tie e, viešieji pirkimai galėtų būti vykdomi sklandžiau. Dėkui. Ponas Guodmanis, prašau. You, like uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti kai kuriamis mintimis. Visų pirma, dėl lėšų. Jeigu Prisiminsime, kaip atrodė Europos regioninės plėtros fondas prieš krizę ir prisiminsime 2000-2006 metų finansinę perspektyvą ir uh, urbanistinę veiklą. Lėšos miestams, skirtingiems projektams skiriamos iš įvairių fondų ir e, jų trūksta ir fondo įgyvendinimo rezultatai yra pras, aukšti - 80-83 procentais įgyvendinta, trūksta 12 procentų. Taigi, tai yra bendro pobūdžio pastebėjimas. O biudžeto komitetas visą laiką aiškina, kad yra rezervas. Šalis savo ruoštų prašo miestų veiklos finansavimo, tačiau tie tikslai neįgyvendinami. Ir niekas ne, neanalizuoja, kodėl taip yra. Kitas dalykas yra labai konkretus. Jei kalbame apie miestus, pavyzdžiui, kaip miestai naudoja lėšas, kad užtikrintų didesnį energinį našumą. Yra daugybė projektų, kurių tikslas pritraukti finansavimą, lėšas ir statyti geriau izoliuotus namus. Tačiau ši programa, ši programa neįsibėgėja. Mes kalbame apie daugiabučius namus čia ir jų apšildymą ir pagal, tuos, pagal galiojančią tvarką e, daugiabučiai namai turi finansuoti dalį to projekto, tačiau pagalvokime apie tai, kokia yra situacija. Bankai nenori duoti paskolų ir žmonės negali užtikrinti savo įnašo į projektą. Ir tai reiškia, kad miestai turi ieškoti kitų galimybių. Ką dar jie galėtų padaryti? Jie gali tas lėšas panaudoti ligoninėms, ligoninių mokyklų apšildymui, bet tai nėra paprasta. Nes tos lėšos yra konkrečiai numatytos priva, privatiems būstams, privačiai nusavybei. Norėčiau pasakyti štai, kad čia reikia didesnio lankstumo, nes mes jau kalbame apie energijos taupimą. Nemanau, kad yra didelis skirtumas, ar projektas skirtas mokyklai, ar priva, privatiems namams. Juk tai skirta miestui iš principo. Dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti. Nežinau, ar tai susiję su teisinio aiškumo problemomis, nes privačios valstybinės partnerystės kai kuriuose valstybėse iš vis neegzistuoja, ar čia yra ta problema, kad ta kliūtis iškylanti, kad reikia. E, finansavimo iš projekto dalyvių. Tačiau urbanistiniai veiklai skirtos programos įgyvendinamos prastai. Ir mes prašome, kad būtų parengta analizė šios situacijos. Tai visiškai nesusijęs su krize. Aš kalbu apie situaciją iki krizės. Juk negalima krizę kaltinti dėl visko. Reiktų išsiaiškinti, ar mums reiktų eiti toliau tą pačią kryptimį, nueiti, padaryti daugiau. Ir apie tai kalbėjo ir, ir pranešėjas. Ir aš norėčiau akcentuoti būtent šiuos dalykus, kalbant apie šią temą. Ačiū, ponas Olbricht. Like to... Aš nekalbėsiu apie viš... galbūt viešiai pirkimai netiek susijęs su miestų problemomis, Nes, bet aš labai džiaugiuosi, kad kalbame apie miestus. Miestai, man atrodo, yra geriausiai funkcionuojantis elementas Europos Sąjungoje. Dabar apie viešusius pirkimus. Neturėtume pamiršti, kuomet kalbėjome apie biudžeto kontrolę ir svarstėme audito rūmo ataskaitą, matome, kad daugiausiai problemų iškyla viešųjų pirkimų srityje daugelis iš mūsų nesutinkame su auditorumo išvadomis, bet viešųjų pirkimų srityje problemų yra. Ir man džiugu, kad e, vienas iš kolegų ką tik minėjo Europos teismų priimamas sprendimus. Galime kalbėti apie privačias valstybinės partnerystės uh, apie investicijas, apie investavimo procesą. Visi žino, kaip tai yra sudėtinga, kokie tai sudėtingi procesai. Kitas dalykas, ar mums reiktų viską suvienodinti viešųjų pirkimų srityje ir galbūt reikėtų visais ligmenimis kelti tuos pačius reikalavimus. Ar mes norime apsiriboti kažkokiu lygmeniu ir pareikšti, kad nuo šios pakopos viską tvarko valstybė. Prasideda nacionalinis ligmuo. Ir čia iškyla konfliktas tarp nacionalinių viešųjų pirkimų nuostatų ir Europos masto viešųjų pirkimų nuostatų. Ir būtent čia auditorumai pasako, daromos klaidos. Bet kodėl daromos klaidos? Galbūt dėl to, kad yra nesusipratimas tarp dviejų sistemų. Todėl siūlyčiau pranešėjau, pranešėjui įrašyti, kad mums reikia kitokių dalykų ir kreiptis į audito rūmus ir pasiklausti, ar jie pagidauja, kad viskas būtų labai detaliai reglamentuota, kad, pavyzdžiui, netgi rašikliai naudojami darbe būtų perkami pagal vien, tas pačias taisyklės, kaip ir kiti dalykai, ar kažkokia atsakomybė bus ir, ir galios sutiktos valstybėms narėms. Visų pirma, reiktų išnagrinėti teisingumo teismo sprendimą ir išsiaiškinti, ko mes iš tikrųjų norime ir siekiame. Nes kitaip bus betvarkė, klaidų skaičius tik auks, o ne mažės. Ačiū. Much, uh, uh Ačiū. Ponas Šankai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad pranešimo autoris paminėjo labai ger, įdomių dalykų, su kuriais aš prie kuriais aš pritariu, viešųjų pirkimų taisyklių supaprastinimas, skaidrumo siekimas. Jis taip pat minėjo konkurenciją ir kalbėjo apie tai, kad daugelis vietos institucijų turi savo sistemą ir savo tiekėjus. Ir norėčiau pasakyti, kad visai neseniai susitikau su Raugovu, kuris pasako, kad jis da, dalyvavo E, viešajame konkurse ir kad konkurso laimėtojai, laimėtojas labai skiriasi su, pas savo pasiūlytomis sumis, sumis nuo kitų kandidatų. Taigi, kaip jau minėta, situacija skirtingose valstybėse skiriasi, tačiau ką galėtume padaryti tuo klausimu? Odomai, Odomai. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. E, ankstesnių diskusijų metu buvo daug kalbėta apie savivaldybių struktūrą ir apie regiono egzistavimo priimtinumą ar ne. Prieš tai kalbėjusiai šioje srityje iškėlė jau įdomų pamastymą. Savivaldybės yra tos institucijos, kurios pirmiausia teikia viešasias paslaugas ir kurios rūpinosi piliečių gyvenimo kokybę. Taigi, aišku, čia paprastinti reikia. Jei norime kad Europos Sąjunga būtų stipresnė, turime ir toliau daryti tai, ką darome. Darbo yra daug, būtent užtikrinant gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, vandentvarkos reikalai, vandens paskirstimo reikalai, e, vandens surinkimas ir valymas. Visą tai yra svarbus dalykai, tad svarbu, kad nebūtų apsunkinama, e, apsunkinamas visas šis darbas, prigalvojant dar naujų taisyklių ar dar kažkokių naujų dalykų. Sakoma, kad egzistuoja dokumentų katalogai, bet kai reikia e, pradėti paprastinti, viskas vyksta ne taip greitai, nors mintis yra gera. Pateiksiu pavyzdį. Aš pats esu iš tokios savivaldybės ir žinau, kad ten yra sakoma, kad reikia visada rinktis pigiausio siūly, siūlymo autorių kaip konkursų laimėtojo. Tačiau nebūtinai tas, kuris siūlosi pigiausiai viską padaryti, yra geriausias. Mes žinome, kad tai yra komunai iškylantis labai aktualus klausimas, ką pasirinkti iš dalyvių konkurso. Ar galime nustatyti, kas laimi konkursą, jeigu nėra paskelbta iš anksto dokumentų? Lygiai taip pat, kaip mums vakar atsitiko, kad, pavyzdžiui, tai sunku yra apsispręsti ir pasakyti nuomonę dėl dokumento, jeigu jis iš anksto nėra paskelbtas. Manyčiau, kad mums yra svarbu gauti dokumentus iš anksto. Dėkui. Uh, Dėkoju už pastabas. Nematau daugiau norinčių pasakyti. E, keletą žodžių pati pasakysiu. Man atrodo, e, aptariamoji nuomonė yra labai svarbi žvelgiant iš regionų vystimo e, komiteto požiūrio taško. Todėl visi kolegas, kurie pasisakė, kurie turi minčių apie viešųjų pirkimų politiką, e, galėtų pateikti savo pastabas, komentarus ponui Vlasak. Ir reaguodama į tai, kas buvo pasakyta, galiu pasakyti, kad tikrai e, viešos, viešųjų pirkimų srityje tenka mokėti kainą, kurios neturėtume mokėti. Paprastai žiūrima štai kaip auditoriai iš komisijos ar iš audito rūmų dažnai pamato, kad e, Europos direktyvų viešųjų pirkimų srityje perkelimas į nacionalinę politiką nėra teisingai atliktas. Vadinasi, kažkas e, neatlieka savo pareigos kontroliuodamas e, tų teisės aktų perkelimą. Na, o paskui, kai kas nors blogai atsitinka, tai e, tos klaidos asocijuojamas e, su regionų politikos e, nesėkmėmis. Iš tikrųjų, tai nėra taip. Todėl galbūt turėtume reikalauti, kad Europos komisija pakeistų metodus, kaip yra kontroliuojama vidaus rinka. ypač kai kalbama apie ES biudžeto 60-70 procentų išlaidų. E, kaina, kurią dabar mokome už e, tuos trūkumus, e, politiškai yra pernelyg didelė. Daugiau pastabų nėra, lauksime galutinio dokumento projekto sausio mėnesį, ponas Vlasekai, ir dabar, jeigu norite, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems už pastabas. Pritariu jūsų išsakytoms mintims. Iš principo remiu mintį, kad reikia atsakomybę perduoti žemesnioms grandims vietos valdžiai. Tačiau visiškai aišku, kad su biurokratija galė, turėtume kovoti kuo, kuo greščiau. E, dabar norėčiau grįžti prie trečiojo e, darbo tvarkės punkto ir e, čia turiu pa, informuoti Jūs apie sprendimus, kuriuos priėmė koordinatoriai susirinkę į posėdį vakar. E, turime paskirti vieną pranešėją. Mes renksime nuomonę apie e, paramą šalims kandidatėms. E, turėtų tą nuomonę renkti APP frakcija, bet pavardės dar nežinome. Taip pat turime pasirenkti paskirtojo komisaro klausimams. E, klausimai įvyks sausio mėnesį. Uh, ir e, vakar koordinatoriai nusprendė, kad e, dar prieš tuos klausimus e, koordinatoriai turėtų surenkti papildomą posėdį geriau jiems pasirenkti. Taip pat buvo kalbėta apie studijas, kurios reikalingos mūsų komitetui, kad galėtume toliau dirbti. Vakar sutarėme dėl penkių studijų, sąrašą jūs gausite. Ir mes taip pat sutarėme kad e, kai pamatysime, kiek tos studijos kainuos, tada vasario mėnesį galėsime apsispręsti, ar yra atlikę dar pinigų ir jeigu taip bus, e, apsispręsime dėl kitų studijų. Taip pat nusprendėme dėl uh, tam tikrų uh, mūsų komiteto veiklos techninių sąlygų. Sutarėme, kad uh, visi komiteto nariai gaus tuo klausimu laišką. Taip pat kalbėjome apie būsimą sustikimą su nacionaliniu parlamentu atstovais. E, panašus susitikimas jau įvyko šių metų vasario mėnesį, ten kalbėjome apie sanglaudos politiką, o per kitą susitikimą Liepą Kitais metais kalbėsime taip pat apie sanglaudos politiką, bet jau Lisabono sutarties kontekste. Taip pat nusprendėme, kad komitetas surenks e, ypatingą e, papildomą posėdį spalio mėnesį. Jis turėtų būti suderintas su atvirųjų durų diena. Taigi ketvirtą spalio įvyks neeilinis mūsų komiteto posėdis, e, pritaikytas prie to renginio. Taip pat koordinatoriai paremė mintį, kad reikia teikiamai sureaguoti į pono Stenseno laišką apie tai, kad mūsų komitete taip pat būtų asmuo, kuris užsiimtų uh, lyčių lygybės dalykais, lyčių lygybės elemento įtraukimu į visas politikos rytis. Pone Šrioter bus tuo asmeniu. Taip pat mes nusprendėme, kad regionų e, plėtros komitete turės būti taip pat ir žmogus koordinuojantis e, stebintis, e, kaip yra įgyvendinamos e, bendradarbiavimo per sieną programos ir tas žmogus taip pat bus iš EPP frakcijos. Turiu taip pat informuoti, kad įvyko konferencija skirta sanglaudos politikos įvertinimui. Tas procesas yra testinis. Prieš mėnesį Europos komisija jau pateikė 2000, 2006 metų e, politikos įgyvendinimo rezultatus. E, Varšuvoje buvo susirinkę 500 žmonių, kurie kalbėjo apie sanglaudos politikos įvertinimą. Aš pati ten pasakiau baigiamąją kalbą ir e, kalbėjau taip pat ir jūsų komiteto vardu. Dabar mes, kaip parlamento nariai, pradedame įsitraukti į šį procesą. E, nėra jokio kito politinio formo tiems dalykams e, daryti, o tas įvertinimas yra svarbus taip pat e, ne, ne vien tik tai kalbant apie rezultatus, bet taip pat ir apie e, ateitį sanglaudos e, politikos. Tad mes ir galvojame, kad galėtų atsirasti toksai politinis formas ir mes jame galėtume labiau, aktyviau dalyvauti, ne tik tai tam, kad apspręstume, spręstume apie tos politikos uh, veiksmingumą, bet ir e, siekiant e, pasidalinti informaciją ir e, plačiau skleisti mintį, kad sanglaudos politika galėtų būti aktyviau įgyvendinama ir daryti didesnį poveikį ateityje. Vakar mes taip pat, aišku, diskutavome su ponu Klip taip, ir, o šiandien su ponu Vandenbrandė iš regionų komiteto. Ir e, kalbant apie tokius e, pasikeitimus nuomonėmis, e, tame kontekste aš norėčiau, kad jūs aktyviau dalyvautumėte uh, E, plenarinių posėdžių metu svarstant tokius klausimus e, per spontaniškų pasisakymų procedūrą ar kitaip e, ir keltumėte, aktyviau keltumėte daugia pakopio valdymo klausimus ir regioninės politikos teritorinės dimensijos klausimus rimčiau. To negalėsime padaryti, jeigu mes e, tik tai tarpusavyje apie tai kalbėsime, turime būti aktyvesni e, plenarniuose posėdžiuose. Labai daug kas priklauso nuo to, taip pat kaip jūs e, tas idėjas skleidžiate ir kolegoms kitose komitetuose. Man atrodo, kažkas norėjo pasakyti dėl to, ką aš sakiau ponas Van Nistelroj. Pastabėlė dar viena dėl to, ką čia išklausėme, dėl mūsų komiteto veiklos konkrečiai. Mes suprantam, orientuojamės pirmiausiai plenarinės sesijas, tačiau mes galime užduoti ir žodinius klausimus. Manau, kad aiškiai buvo pasakyta, kad čia mes kalbame ne apie kokią nors non-paperį, bet kalbame apie sanglaudos politiką. Ir kalbame apie e, santykius ir suderinamumą su kitomis politikomis. Tas klausimas turėtų būti užduotas. Žodžiu, džiaugiuosi, kad jis bus įtrauktas į darbo atvarkę ir jis gruodžio mėnesio sesijoje jau darbo atvarkė figūruos. Po to klausimo vyks diskusijos. Aš apie tai sužinau vakar. Perskaičiau dabartinio komisaro pateiktą tekstą Ir manau, kad e, jame atsakymas į klausimą atsispindi aiškiai. Kai dėl orientacinio dokumento, manau, kad tai gali būti visai neblogas pagrindas diskusijų pradžiai su juo. Mes turėtume toje diskusijoje aktyviai dalyvauti. Ir aš manau, kad tai prate savotiškai visą kitą veiklą. Jūs kalbėjote apie debatus plenarinėje sesijoje, bet tuo pat metu galbūt būtų galima pamastyti apie tai, kaip kitomis progomis būtų kelti tą klausimą dėl viešųjų pirkimų, pavyzdžiui. Gal mūsų komitetas galėtų imtis kokios nors iniciatyvos ir surenktume diskusijas plenarinėme posėdėje. Dėkui. Dėkoju. Sureaguosi į tai, ką ponas Van e, Nistelroj pasakė. Ir e, dabartinis komisijos narys jau yra parengęs tam tikrą naują orientacinį dokumentą dėl e, ateities e, politikos. Tai yra neformalus dokumentas, ne komisijos dokumentas, tai daugiau pačio komisijos nario uh, parengtas dokumentas. Mes jį turime, sekretoriatas jums jį išdalins. Bet e, neužmirškite, kad tai yra asmeninis e, komisijos nario parengtas dokumentas, e, negalime jį žiūrėti formaliai, nes tai nėra komisijos formalus dokumentas. Ponas Gonmanis, nežinau, apie kokias studijas jūs vakar kalbėjote, kai minėjote penkias studijas, bet e, iš biudžeto komiteto pusės mes norėtume studijos apie e, lėšų panaudojimo rezultatus. Kalba eina apie 2000-2006 metų lėšas ir taip pat naujosios perspektyvos lėšas. Mes e, jaučiame savo komitete didelį spaudimą dėl papildomų lėšų skirimo. Bet čia iš regionų komiteto požiūrio taško mes tikrai turėtume pastudijuoti, kodėl tarp įvairių šalių yra tokie dideli skirtumai. Ar, ar tai dėl to, kad kai kurios programos prastai yra vykdomos. Mes matome didžiulius skirtumus, skirtumai tiesiog keturis, penkis kartus situacija skiriasi. Kodėl vieni ar kiti regionai e, kažką daro keturis, penkis kartus geriau negu kad kiti? Emociškai mes visą laiką sakome, kad e, reikia vis daugiau, daugiau, daugiau. Bet uh, Jeigu pažvelgsime į skaičius, tai žinoma, čia biudžeto komiteto reikalas, bet jeigu kalbėsime apie turinį, tai būtent mūsų komitete apie tai turėtume kalbėti. E, yra nemažai e, studijų apie e, sėkmes, apie gerus dalykus, bet e, netiek daug mes kalbame apie trūkumus, apie minusus. Turime grįžti prie to, kas vyksta vietose. Pirmininkė, na, e, kalbant apie studijas, tai visų pirma, norint, kad studija būtų parengta, visų pirma reikėtų kreiptis į savo koordinatorius. Na, o dėl biudžeto įgyvendimo aš e, kreipsiuosi į komisiją, kad jie atvyktų pas mus ir e, pristatytų ataskaitą apie lėšų panaudojimą ir už atskirus metus, ir už 2000-2006 metus. Pereikime prie devintojo darbo tvarkės punkto, laikinas autonominio bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems pramonės gaminiams importuojamiems į autonominius Madėros ir Azoros sulų regionus sustabdymas. Paprašysiu pristatyti šį klausimą. Pono Teneiros. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau aptarti du aspektus, pristatydamas šią temą. Visų pirma, teiksiu pakeitimą. Tai yra techninio pobūdžio pakeitimas iš esmės. E, liečia žaliavą bei visų rūšių gaminius išvardintus antrajame priedė. Į tą sąrašą mes norime įtraukti ir tam tikrą skaičių ankste, anksčiau priimtuose teisės aktuose esančius kai kuriuos kodeksus, kurių kažkodėl čia nėra. Taigi tą sąrašą norime papildyti anksčiau patvirtintais kodeksais. kaip ponas Alvarės minėjo, mes palaikome šį, šį sąrašą ir taip pat noriu pasakyti, kad tas pakeitimas neprieštarauja sprendimų prieimimui pagal bendrą sprendimų e, procedūrą. Pagal 46 straipsnio antrą dalį mes galime teikti pakeitimus, siekti, kuria pakankamas skaičius narių palaikantis pakeitimą. Ir manau, kad mes galime supaprastinti šią procedūrą ir tiesiog nereikia daugiau apie tai kalbėti. Ačiū. Norėčiau pasiklausti, ar pritarėte perėjimui nuo 46 straipsnio pirmos dalies prie to paties straipsnio antros dalies. Iš tikrųjų, tai supaprastinta procedūra numatyta ir pagal ją teikiame keletą pakeitimų. Tačiau skirtumas yra toks, kad pakeitimus išsiųsiu visiems komiteto nariams ir turėsite per 21 dieną sureaguoti. Jei niekas nesureaguos, procedūra bus baigta ir mes toliau, tai pranešimas pereis, svarstymas pereis į kitą etapą. Pone Krell, prašau. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin nicht Schattenberichterstatterin, aber. Äh, Ačiū, pirmininkė. Aš nesu šešėlinė pranešė, bet ponas Alvarės įvyko, išvyko į oro uostą ir paprašė manęs garsiai perduoti jo pritarimą, kad komitetas galėtų tvirtinti pristatytą procedūrą. Taigi ir šešėliniai pranešėjai pritarė, tuomet viskas yra tvarkoje. Periname prie dešimtojo punkto. Ponas Arminija Matsoni yra čia. Ar ne? Taip. Iš tiesų, uh, Iškart suteiksiu Jums žodį, e, kad pristatytumėte kitą darbo atvarkės punktą. Raporto la bozza di, di parere che ho presentato. Ačiū pirmininkė. Nuomonės projektas, kurį teikiu, susijęs su 2008 metų metinė ataskaita dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. Norėčiau pasakyti, kad ten yra keletas svarbių punktų, yra išvardinta daug pasiūlymų. 2008-aisiais per tą toje ataskaitoje pažymėjome, kad išaugo klaidų ir netitikimų skaičius, tačiau pažeidimų daromas e, finansinis poveikis sum, sumažėjo. Kalbant apie struktūrinius fondus, socialinį fondą, duomenys apie tų fondų įgyvendinimą atskleidžia, kad įgyvendinimas buvo prastesnis. Kalbant apie socialinį fondą ir regioninės plėtros fondą, tai panaudojant tų fondų lėšas netitikimų skaičius buvo didžiausias, nors bendrai klaidų ir netekimų skaičius sumažėjo. Taip pat paaiškėjo, kad vien, trūksta 11 procentų e, netinkamai panduotų lėšų sugražinimo, išgyvendinant sanglaudos fondą. Pavyzdžiui, net du metus vėluojama tai padaryti praėjus dviems metams nuo pranešimo apie tai ir labai vėluojama gražinti lėšas, kurios buvo neteisingai panaudotos. Taip pat iš, padidėjo pranešimų apie e, įvykdytus pažeidimus skaičius. Kontrolė, už kontrolę atsakingos institucijos sustiprino savo veiklą, iš tikrųjų, tačiau nežiūrinti tai, dėl visų mano minėtų e, problemų yra tam tikrų netitikimų. Taip pat 2000 yra teikiamas naujas reglamentas dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo 2007-2013 metų laikotarpiai. Yra ir kai kurių pozityvių žinių ir aš tikiuosi, kad tos pozityvios tendencijos per atinančius metus sustiprės. Norėčiau pasiūlyti biudžeto komitetui labiau pasidomėti, kaip įgyvendinamas komisijos 2008 m. gruodžio mėnesio komunikatas, kuriame bandoma išsiaiškinti, geriau išsiaiškinti, kas yra toleruotina, e, toleruotinos rizikos klaidos. Kad išsiaiškintumėme geriau, kur prasideda, ką, nu, ką reikėtų laikyti tokiamis klaidomis. Reikėtų kreiptis į bendrijos institucijas ir valstybių narių institucijas, raginant jas, atsakingas institucijas, sustiprinti kontrolę bei siekti tam tikro suvienodinimo, kad būtų galima greičiau įsisavinti, kad remiantis duomenimis galima būtų greičiau konstatuoti pažeidimą ir sparčiau susigražinti neteisingai panaudotas lėšas. Taigi reikia išsiaiškinti, kas yra pažeidimas ir kas yra sukčiavimo atvejais. Tas dvi savokas reikėtų geriau apibriežti. Tarp šių dviejų dalykų egzistuoja tam tikra pilka erdvė ir būtent dėl to mes kartais negalime tiksliai panaudoti duomenų. Pirmininkė, noriu priminti, kad dėl šio pranešimo balsuosime sausio 26 dienos posėdėje. Ir taip pat turėsime laiko teikti pakeitimus per ateinančią savaitę iki gruodžio 10 dienos. Ponas Olbricht. Debate, uh, biudžeto kontrolės komitete kaip tik vakar diskutavome apie sąsajas e, tarp e, sukčiavimo, klaidų ir netitikimų. Ir e, buvo kalbama apie tai, kad kai kurios klaidos gali būti siejamos su sukčiavimu, tačiau nėra aiškios sąsajos ir audito rūmai labai aiškiai tai pabrėžia, kad reikia labai aiškiai skirti klaidas, sukčiavimo atvejus ir netitikimus. Kai kalbame apie sukčiavimo atvejus ir vienas iš parlamento narių labai aiškiai apie tai pasisakė, kad e, sukčiavimo atveju mes e, turėtume sustiprinti Olafo galės. Nes būtent Olafo kompetencijos rytis tai yra auditorumai su sukčiavimu nieko bendro neturi. Taigi, jeigu yra netitikimų, jeigu yra klaidų, tai yra tikimybė, kad tai gali sukurti sąlygas sukčiavimo atvejams. Taigi, e, mes turėtume čia paminėti Olaf ir turėtume kreiptis į policiją. Nes sukčiavimo atvejai ne komisijos, ne auditorumų, o Olafo ir policijos reikalas. Taigi, Turime padaryti viską, kas įmanoma, kad reglamentas būtų labai aiškus, taisyklės gerai suformuluotos, mes turėtume akcentuoti, kad klaidos ir netitikimai gali vesti prie sukčiavimo atveju. Na, o jeigu jau pastebimas sukčiavimo atvejas, tai tada į procedūrą turėtų įsitraukti OLAF. Taigi, jeigu kalbame apie bendryjų finansinių interesų e, gynimą. Ir turime kalbėti apie tai, ar e, tas procesas gerai organizuotas ar ne, ar jis veiksmingas ar ne. Ar e, tinkamai yra organizuota atskaitomybė apie tai. Jeigu procedūros teisingos, jeigu nėra klaidų, nėra netitikimų, bet yra sukčiavimo atvejas, tai, e, tai yra policijos reikalas ir kažkas turi eiti į kalėjimą. Tų dalykų nereikėtų maišyti. Taigi savo nuomonėje labai aiškiai turėtume skirti klaidas, netitikimus ir sukčiavimo atvejus. Taip pat galbūt pasakyti, kad kai kurie netitikimai gali vesti prie sukčiavimo atveju Ir tuo pat metu turime pabrėžti, kad Olafas turėtų turėti visas galimybės veikti kuo greičiau ir aktyviau. Nes e, atvirkštinis ryšys tokiu atveju tada savo ruoštų gali vesti prie dar daugiau klaidų ir daugiau netitikimų. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλούμε για απάτη, είναι σαφές. Na, iš tiesų, kalbant apie sukčiavimą, turime būti atsargus, turime tuo pat metu būti griežti. Tačiau taip pat turime likti teisingi ir teisingai traktuoti tuos, kurie dirba gerai. Kaip žinote, auditorumų metintis pranešimas parodė, kad 2008 finansiniais metais kad sanglaudos politika tebėra tas sektorius, kur daugiausiai pasireiškia klaidų. Nuomonės pranešėjas savo trečiajame pamastymė sako, kad sanglaudos programų 11 procentų e, buvo pastebėta, tačiau šioje srityje taikomos labai sunkios ir sudėtingos administracinės procedūros, tačiau uh, Paskui yra sakoma, kad e, klaidų procentas gali būti susijęs su klaidomis, vertinant, ar projektas atitinka sąlygas. Tai pirmiausia yra susijęs su programomis ar su paramos gavėjais, kurie netitinka e, sąlygų, kurias reikia atitikti norint gauti lėšas. Antra, rimtų klaidų pasitaiko e, laika, taikant taisyklės. Galiausiai svarbu yra visas kontekstas. Visos taisyklės yra pakankamai sudėtingos, gremėzdiškos, to reikia nepamiršti. egzistuoja tokių taip vadinamų rizikos zonų, tokių kaip, pavyzdžiui, viešųjų pirkimo taisyklių pažeidimai. Ir čia komisija neturėtų susitelkti tik prie audito aspekto, bet turėtų pateikti tam tikras prevencinės orientacijas e, valstybėms ir vietos bei regioninėms struktūroms, kad jūs galėtų tinkamai tas taisyklės taikyti. Viename iš atsakymų auditų rūmums komisija sako, kad dauguma projektų, kur pasitaiko daug klaidų. E, buvo pastebėta daugiausia trijose valstybėse narėse. Aš norėčiau išgirsti, kas buvo tos valstybės, kad norėčiau, kad komisija jas įvardintų ir kodėl, e, kokius yra priežastys, kodėl tų klaidų būtent ten pasitaiko daugiausia. Reikėtų, kad būtų taip pat imamasi atitinkamų korekcinių priemonių. Dar vienas komisijos atsakymas į auditorumų pastabas yra toks, iš kurio mes nužinome, kad kalbant apie užimtumą ir regioninę politiką, e, užimtumą ir lygės galimybės, e, yra svarbu atsižvelgti į kontrolės ir valdymo sistemas. Rezultatai buvo pateikti. Buvo e, tuose rezultatuose atspindėta 545 programų rezultatai. Tik 31 procentas iš tų programų dėja veikia tinkamai, kas reiškia, kad dar turime daug erdvės situacijos gerinimui. Dar vienas dalykas, kurį reikia pabrėžti ir kuris yra minimas nuomonėje, kurią aptarėme, tai yra valstybių narių tai, taikoma praktika, pagal kurią Kai komisija atmeta netinkamas išlaidas, šalis stengiasi pakeisti jas kitą išlaidų rūšimi, kurios lygiai taip pat yra netinkamos. Norėčiau, kad komisija mums pasakytų, kokia dalis tų netinkamų išlaidų buvo programų pabaigoje išimta iš ES e, biudžeto tai laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų. Tai štai, Aš manau, kad visa tai yra tie klausimai, kurie yra esminiai ir kurie praturtins nuomonę, kurią šiandien čia aptarinėjame. Ačiū. Madame Kadenbach, please. Pone Kalenbach. Dėkui, ponė pirmininkė, pratęsiu tai, ką sakė iki manęs kalbėjęs kolega. Uh, E, šiame pranešime iš tikrųjų akcentuojama keletas svarbių problemų. Akivaizdu, kad ir komisija, ir parlamentas e, turi padaryti viską, kad e, ištekliai būtų panaudojami teisingai. Ir kai aš sakau teisingai, tai e, noriu e, savo kolegai pasakyti, kad reikia labai atsargiai vartoti žodžius. Ne tiek apie jų teisinį e, poveikį, kiek apie jų poveikį e, visuomeniai, visuomenės akise. Mes iš tikrųjų turime galvoti apie tai, kaip išteklius geriausia panaudoti ir kaip galime užkirsti kelią sukčiavimai. Bet e, pakeliui atsiranda tam tikrų netitikimų ir viešosios nuomonės akise visi tie netitikimai yra traktuojami kaip sukčiavimas. Reikia mums vis tik skirti, kas yra sukčiavimas ir kas yra netyčiniai netitikimai, netyčinės klaidos. Manau, kad pranešime reikėtų apie tai kalbėti. netitikimų e, aptikimas rodo, kad mūsų kontrolės sistemos veikia. Aišku, e, pagrindinis tikslas yra sumažinti tikro sukčiavimo atvejus, bet e, tai, kad daugiau netitikimų yra aptikta, turėtų būti iš tikrųjų laikoma įrodymų, kad veikia kontrolės sistemos. Tad e, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir e, sutikti su jie štai dėl ko. Man atrodo, kad diskusijose mes iš tikrųjų turime skirti daugiau dėmesio tų netitikimų klasifikavimui. Reikia būti griežtesniems, e, e, formuluojant apibrieštis nes e, tokiu būdu galime padėti valstybėms narėms geriau atlikti savo pareigą. Kai e, apibrėžimai bus aiškesni, tai bus lengviau padaryti. Taip pat turime daugiau akcentuoti tai, kad e, būtina derinti, harmonizuoti atskaitos sistemas. Aš manau, kad tą taip pat reikėtų akcentuoti, kad galėtume uh, E, atlikti lyginamosius tyrimus. Markus Pipa. Ačiū. Galime bandyti įvairiai apibriežti savokas bet norėčiau pažymėti, kad pranešėja parengė gerą dokumentą ir iš tikrųjų reikia sutikti, kad klaidų netitikimų skaičius yra didelis - 11 procentų. Pavyzdžiui, ir atrodo, kad daugiausia tų klaidų ir netitikimų padarė trys valstybės. Jos yra žinomos ir ne pirmą kartą jos yra minimamos, minimos tokiame kontekste. Uh, Atrodo, kad viskas kartojasi. Manau, reikia turėti drąsos pasakyti kai ką garsiai. Jeigu prastai tvarkomasi nuolatos, tai reikėtų bausti ne visas valstybės 27 dėl, dėl tos situacijos, bet komisija turėtų išsikviesti tas tris šalis. ir griežtesnės taisyklės reikėtų taikyti visur, galbūt mums reikėtų kita vertus veiksmingesnių kontrolės mechanizmų tose šalise, kurios atkreipia į save dėmesį čia. Daugiau niekas neprašo žodžio. Atrodo, kad ne. Aš taip pat norėčiau pasisakyti kaip šio komiteto narė. Kaip suprantu, šiame pranešime kalbame apie sukčiavimą ir tai reikėtų labai aiškiai pasakyti. Manau, kad reikėtų taip pat kalbėti ir apie valstybių narių teismų sistemų kokybę, nes kai kuriuose šalise iškilus sukčiavimo atvejams atsiskleidžia ir teismų įsilpnosios vietos. Taigi čia kalbame apie bendresnius dalykus. O kalbant apie politikos strategiją, galbūt reikėtų akcentuoti skaidrumą, jei dėl, jeigu užtikrinsime, kad politikos, politiniai metodai bus skaidrus ir labai aiškus, gal tai padės mums išvengti klaidų kiekio. Dėl šio pranešimo balsuosime sausio mėnesį. Uh, Tie kolegos, kurie nori teikti pakeitimus šiam pranešimui, gali tai padaryti per vieną savaitę iki gruodžio 10 dienos vidurdienio. Ar dar norėtumėte ką nors pasakyti? Klausė pirmininkė. Presidente, io volevo eh, ringraziare i colleghi e sottolineare che. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti kolegoms ir noriu pabrėžti, kad tie pasisakymai, kuriuos išgirdau, man atrodo visiškai derantis su nuomonės projektu, kurį pateikiau. Aš šį nuomonės projektą specialiai e, rengiau pakankamai bendrą, kad galėčiau paskui atsižvelgti į tai, ką šiandien pasakys kolegos. Tad aišku, įstatymų projektą dar praturtinsiu jūsų pamastymais, Nenorėčiau pasisakyti per nelik ilgai, tačiau pasakysiu tik labai bendrai, kad visi tie pasisakymai yra tokie, kaip aš juos daugmaž ir įsivaizdavau ir kaip aš įsivaizduoju turėtų būti. Noriu padėkoti visiems pasisakymams, pranešimo į nuomonės projektą trauksiu visus pasisakymus, kad galėčiau tą projektą praturtinti. Ačiū. Čia is... Dabar galime perti prie 11 punkto Europos investicijų banko metinė ataskaita. E, Konstantas Krell parengė nuomonės projektą, jai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Man nereikia kalbėti apie netitikimus ir sukčiavimą šioje nuomonėje. Pasakysiu tik tai, kad Gavome informaciją iš Europos investicijų banko apie tai, kaip jisai remia sanglaudos politiką, e, kaip jis e, naudoja paskolas tam, Ir reikia pasakyti, kad dėl tos metinės ataskaitos vienintelį kritinį elementą galėčiau e, pasakyti, yra tai, kad e, per menkai šis bankas e, skiria dėmesio sanglaudos politikai, nes apie 40 procentų visų skiriamų paskolų yra konvergencijos politikos labui. Savame suprantama, mes ir toliau remsime tuos konvergencijos tikslus. Krizės, finansų, ekonominės krizės akivaizdoje Europos investicijų bankas suteikė milijardus eurų paskolų, tai yra gerai, bet aš e, pateikčiau štai kokį pasiūlymą. Turėtume pasikviesti Europos investicijų banko atstovus į komitetą ir plačiau su jais diskutuoti. E, pranešime taip pat mes, metinėme pranešime taip pat mes matome, kad yra numatytas tam tikras rizikos pasidalymo e, fondas. Norėčiau apie jį išgirsti daugiau. EIB taip pat e, aktyviai yra įsitraukęs į Jaspers programą, bet e, žinių apie jos įgyvendinimą, sėkmę ar nesėkmės mes kol kas esame nedaug gavę, pravartu būtų gauti daugiau informacijos. Svarbu taip pat e, ir tai, kad EIB savo veiklą prisideda didelė dalimi prie to, ką ir mes patys norime pasiekti regioninės politikos srityje. Aš manau, kad e, kai kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės paramą jiems, be jokios abejonės, kad jų veikla eina ranka rankon su mūsų pačių politika. E, apskaitai kalbant apie šią nuomonę, tai ji yra labai teigiama nuomonė apie EIB veiklą. Tuo ir apsiribočiau kol kas, bet žinoma, jeigu e, kolegos norėtų dar ką nors pridurti, mielai e, pabandyčiau įtraukti jų pastabas ar pakeitimus. Taigi lauksiu pastabų. Thank you very much. Kaip šešėlinis pranešėjas EPP frakcijoje norėčiau visų pirma pasidžiaugti kolegės parengtų nuomonės projektų. Man atrodo, kad ji parengė išsamų dokumentą ir mes tikrai galime pažymėti tai, kad pagal Lisabonos sutartį Europos investicijų bankui suteikiamos geresnės galimybės ir sąlygos rizikos valdymo srityje. Finansinės krizės, krizė pasidėjusių finansų sektoriuje persimetė į ekonomiką. Daugybė e, darbo vietų buvo dingo dėl to. Nukentėjo ir paskolų rinka, kaip žinome. Žinome, kad kai kurios verslo įmonės pri, turėjo nutraukti savo veiklą dėl to, kad bankai atsisakė teikti joms paskolas. Tai ypač aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau kai kuriais atvejais klėstėjimo laikotarpiu buvo finansuojami ir na, prastos, prastą strategiją pasirinkusių įmonių veikla. krizės, ateis krizė visą tai ir paaiškėjo. Norėčiau akcentuoti, kad jeigu Europos investicijų bankas e, finansuos kreditinės linijas ir ypač e, skirs lėšas ir paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes mažos ir vidutinės įmonės e, užtikrina du trešdalius visų darbo vietų. Tačiau tai tai ne visada užtikrinima. Mane neramina ir tai, kad kai kurie privatus bankai pasinaudoja EIB paskalomis tam, kad susitvarkytų na, savo prastos būklės e, balansą. Norėčiau pasakyti kai ką ir apie EIB valdymo struktūrą. Šis bankas neskiria savo darbuotojams didelių premijų. E, kom, bankė dirbantis žmonių skaičius yra nedidelis ir bendrai dėl banko vykdytos politikos jis krizės buvo menkai paliestas. 2008 metais bankas skiria 12 milijardų e, eurų žinių, taip vadinamam trikampiui, investicijoms į informacijos technologijas, e, Mes esame įsitikinę, kad daugiau investicijų turėtų būti skiriama e, novatoriškiams sprendimams, nes būtent tai padės sukurti daugiau darbo vietų. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad pranešėjos pastebėjimai yra visiškai teisingi. Tai yra EIB e, e užtikrina papildomą paramą, pavyzdžiui, tokioms šalims kaip Lenkija, taip pat ir struktūrinių fondų pagalba. Taip pat finansuojam, skiriamas finansavimas tiems regionams, kur, kur, kur geografinės sąlygos yra sudėtingos. Aš teiksiu keletą nedidelių pakeitimų ir tie pakeitimai tiesiog sustiprins pranešimo bendrą e, pasirinktą kryptį, o ne kritikuos jį. Sunkiu čia ir. Ponas Godmanis norėčiau paminėti 36 e, reglamento straipsnį. 2006 metų reglamentą turiu galvoje 1083. Ten kalbama apie Europos e, investicijų banko dalyvavimą e, greta sanglaudos fondo. Ir ten sakoma, kad e, Europos investicijų bankas gali dalyvauti įvairiose projektų įgyvenimo stadijose nuo pačios pradžios, taip pat iki finansavimo. Ir noriu pasakyti, kad iš mūsų požiūrio taško, žiūrint į šią banko veiklą, svarbu žiūrėti į tuos atvejus, kai EIB arba tiesiogiai, arba kaip investicijų banko filialas yra suvaidinęs tam tikrą vaidmenį. Aš turėjau galvoje čia mm, Europos investicijų fondą. Ir pažiūrėti, kokį vaidmenį bankas suvaidina pritraukiant lėšas. Bet iš mūsų e, komiteto požiūrio taško mes turime žiūrėti, ar kai tokios lėšas buvo pritrauktos per banką, tų projektų įgyvenimo rezultatai buvo geresni ar ne. Jeigu e, banko dalyvavimas buvo veiksmingas, tvarkoj, o jeigu ne, tai mes turime išsiaiškinti, kas buvo blogai ir galime prašyti, kad jisai atkreiptų e, E, didesnį dėmesį į esančias problemas. E, būtent taip aš matau e, mūsų regionų vystimasi komiteto interesą. Jeigu bankas prisėda prie investicijų, Europos investicijų fondo veiklos, viskas tvarkoj, tada mes galbūt galėtume rekomenduoti, kad daugiau e, tokios veiklos būtų. Todėl mes ir turėtume prašyti, kad bankas pateiktų mums daugiau statistikos, galbūt neįvardinant atskirų klientų konkrečiai, bet daugiau žinių apie tai mums tikrai praverstų. Dėkoju ponui Godmaniui, daugiau norinčių pasakyti nėra. Aš pati labai trumpai pasakysiu, kad e, tai, ką pasakė Konstanca Krell, e, kai jis sakė, kad reikėtų pasikviesti Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo atstovus, pas mus yra labai puikia mintis. E, mes žinome, kad į sanglaudos politiką tos dvi institucijos labai aktyviai įsiliejo, ne tik tai e, finansavimo prasme, nes mes e, žinome, kad eina kalba apie bendrą finansavimą, bet taip pat reikia neužmiršti ir finansinės inžinerijos dalykų, apie kuriuos ponė Krul irgi kalbėjo. Noriu taip pat pasakyti, kad šalia Europos investicijų fondo turime neužmiršti ir Europos e, plėtros ir vystimosi banko. Nes e, mes e, pirmą kartą iš tikrųjų taip aiškiai pamatėme, kiek daug e, bankas prisideda regioninės politikos įgyvendinime. Priminsiu, kad pakeitimus galima teikti iki gruodžio 10. Balsuosime dėl e, tos nuomonės sausio mėnesį. Na ir dabar pereiname prie dar vieno pranešimo. Pono Nistelroj pranešimas apie e, tyrimų ir inovacijų sinergijai skirtų lėšų panaudojimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, mes savo komitete perimame tą darbą, kuris jau buvo pradėtas. Tai yra pirmas žingsnis. Turime apsibriežti tam tikras kryptis, orientacijas, kokiu tikslu sieksime ir išsiaiškinti, ką artimiausiais mėnesiais ketiname veikti. O per tuos asmiausius mėnesius ir bus tas pranešimas parengtas. Tai yra šiek tiek plačiau apimantis dokumentas negu iniciatyvinis pranešimas, tai yra įgyvendinimo pranešimas ir čia mes kalbame apie egzistuojančius teisės aktus, priimtus teisės aktus, ES e, teisyną. Tikslas yra pasižiūrėti, kaip tas teisynas įgyvendinamas. Todėl aš manau, kad reikia pasiaiškinti, kaip mes galime pažvelgti į regioninę politiką. Tai yra tas klausimas, kurį mes išmanome ir svarbu numatyti sinergiją su kitais sektoriais, su mokslo tyrimų sektorium, su plėtros sektorium ir panašiai. Etikos klausimų taip pat reikia nepamiršti. Tai yra labai svarbu. Ankstesnių programų metu teko konstatuoti, jog buvo į tą sinergiją pakankamai sunku atsižvelgti. Prisimenu ankstesnius dokumentus, pavyzdžiui, septintąją e, pagrindų programą. Buvo kalbama apie regioninį tam tikrą lygmenį žinių srityje. Ten buvo užmėgstas tam tikras santykis su teritoriniu lygmeniu. O dab, tai buvo įdomi iniciatyva ir dabar e, reikia apžvelgti, kaip darbas vyksta toliau. Tai yra tam tikras analitinis darbas, kuris padės mums išsiaiškinti, kokiegi pasikeitimai įvyko. Tikslus galima formuluoti įvairiausiai. Europos komisija pabrėžia žinių ekonomikos svarbą, konkurencingumo svarbą. E, svarbu yra pažvelgti, kokie yra tų dalykų santykiai su kitais tikslais. Galėtume pasakyti, kad yra reikalingas labiau integruotas požiūris ir jis atsiranda pirmiausia regionuose ir miestuose. Šis pranešimas yra paremtas egzistuojančiais teisės aktais, kaip jau sakiau, jo tikslas yra uh, pažvelgti, kokia padėtis yra nacionalinėse valstybėse. Jūs žinote, kad mes esame gavę iš atskirų valstybių nacionalinės strategijas, dokumentus. Aš nenoriu jums apibūdinti, kas ką e, parašė tame savo dokumente, nėra toks tikslas šio darbo, tačiau e, svarbiau buvo, e, norėčiau pasakyti, kad svarbiau buvo atsižvelgti Europos komisijos pranešimą, išsiaiškina, kokie pavyzdžiai yra pozityvūs ir kuriuos reiktų labiau pabrėžti. Po tos atliktos analizės galėsime iškelti klausimą, ar viskas veikia teisingai. Jeigu pabrėžime inovacijos svarbą ar kito kokio klausimo svarbą, turime žiūrėti, kokia iš to yra pridėtinė vertė. Mokslo turimų srityje inovacijos be abejo yra labai svarbus dalykas. O šiaip mokslo tyrimai apskritai yra labai bendras dalykas. Tai yra tam tikra globali programa Free Floating Intelligence ir panašus dalykai yra be abejo svarbus. Laisvė mokslo tyrimų žinių srityje yra ypač svarbus dalykai ir čia turime apsitarti dėl bendrų gairių. Kalbant apie inovacijas, apie atskirus produktus, tenka konstatuoti, kad e, regioninis matmuo čia yra ypač svarbus. Matome, kad yra padaryta investicijų susijusių su septintaja pagrindų programa. 87 milijardai eurų e, nacionalinių valstybių yra skiriami siekti būtent žinių tikslams. Tie tikslai paprastai būna suderinami su tam tikrais sprendimais, kurie buvo priimti pagal septintąją mokslo tyrimo pagrindų programą. Prie tokių šių klausimų ketinu susitelkti. Norėčiau pasakyti, kad norime siekti šiek tiek daugiau. Pirmiausia, pranešimo dalis bus analitinė, antroji gyjo dalis bus šiek tiek kitokia, bus bandoma padaryti išvadas, ko galime pasimokyti iš tos naujos praktikos, iš tų naujų dalykų. Pasižiūrėsime, ar susikūrė taip vadinamieji klasteriai Europoje. Žinau, kad Prancūzija ir Junktinė karalystė nevienodai žiūri į tuos klausimus. E, Kiturgi kūrėsi regioniai aglomeratai, tam tikri, kur plėtojama viena ar kita uh, sritis. Daugelis turi skirtingus požiūrius, požiūrius ir kitaip žvelgia į ateities perspektyvą. Tad aš antroje pranešimo dalyje pabandysiu tai ir nagrinėti, pažiūrėdamas tuo pat metu, kaip tai atsispindi uh, įgyvendinant atskirus projektus. Kelsiu klausimą ir tai, kokios yra galimybės, kaip reiktų dirbti, kad būtų galima pasiekti realios pridėtinės vertės ilgalaikėje perspektyvoje. Visą tai pabandysiu savo pranešime apžvelgti. Aš taip pat manau, kad yra svarbu įsikelti ilgalaikiškesnį tikslą, išsiaiškinant, kokią sinergiją galima būtų sukurti, iš kurios išplauktų visai pozityvių elementų struktūrinė politika, regioninė politika ne, neturi būti savitiksliai dalykai. Tačiau jeigu regioninės politikos lėšos yra skiriamos mokslo tyrimams, pavyzdžiui, kai kas gali sakyti, kad yra kuriama tam tikra nauja politika. Savo pranešime ketinu šios klausimus kelti, paminėsiu Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos pavyzdžius, apžvelgsiu, kas ten vyksta, paminėsiu ir kai kurias naujasias valstybės narės, siekiant išsiaiškinti, kokia praktika egzistuoja ten. Tai pranešimo tikslas yra pradėti diskusijas, diskusijas iš esmės kad būtų galima apsibriežti atskiras politikų e, sritis ir išsiaiškinti, kokios lėšos gali būti e, skiriamos vienos ar kitos politikos įgyvendinimui. Detalės paliksiu kitam kartu, šį kartą jas nesileisiu, Norėčiau pasakyti, kad mes žinome, jog ITRE komitetas išreiškė savo susidomėjimą šiuo pranešimu ir reikėtų pasiaiškinti, kaip galima būtų užmėgsti bendradarbiavimą tarp mūsų abiejų komitetų. Manau, kad mūsų komitetas čia turi suvaidinti savo vaidmenį, nes tai yra tikrai mūsų kompetencijos rytis ir tai mes aiškiai atspindėsime savo pranešime. Tikiuosi jūsų paramos, kolegos. Dėkoju. Jan Olbricht. Ponas Olbricht. Yes, what I want to, to underline is the, uh, uh, when we come... Kai kalbame apie tikslus bei metodus, norėčiau priminti, jog Lisabonos strategija pradžioje buvo paremta atviro koordinavimo metodu. Tai yra viskas buvo pa paremta nacionaliniais scenarijais o sanglaudos politika paremta perskirstimo metodu. Taip pat nustatomos kvotos valstybėms narėms e, remiantis jų BVP, bei taip pat NATS e, regionų lygmenimis. Kalbant apie perskirstimą, turime nepamiršti ir kokybės matmens. Juk sanglaudos politika įsiskverbė ir į mokslinių tyrimų sektorių. Ką tai reiškia? Mes įsivaizduojame, kaip visa tai veikia tačiau dabar pastebima tendencija moksliniams tyrimams panaudoti lėšas iš sanglaudos fondo. Norėčiau paprašyti pranešėjo kalbėti, na, gilintis ne tik tai į metodus, bet taip pat ir į poveikį, į rezultatą. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Todėl manau, kad diskusijas šiuo klausimu galime baigti. Noriu padėkoti ponui Lambertui už e, prezentaciją. Mes svarstome tikrai gerą pranešimą, norite dar pasisakyti. Galbūt e, galutinis balsavimas dėl mano pranešimo galėtų įvykti kovo mėnesį. Because Tai iš tiesų labai svarbus pranešimas, nes jis rengiamas tuo metu, kai visi svarstys sanglaudos politikos prioritetus ateičiai. Ir manau, kad tai puikiai atspindės mūsų indėlį į ES mokslinių tyrimų darbo tvarkę. Ačiū. Galime perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra kiti klausimai. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, norėčiau pasakyti štai ką. Vakar ir šiandien kai kas kalbėjo apie Europą 2020 dokumentą, kurį parengė komisija, jį galima rasti internete susipažinimui ir viešoms konsultacijoms. Konsultacijoms vys, vyks iki sausio mėnesio vidurio, bet jeigu kas nors norėtų asmeniškai sureaguoti pranešimą, tai jeigu suspėsite iki kalėdų, yra tikimybė, kad jūsų indėlis atsispindės tame komunikate. Bet visus raginu susipažinti su tuo pranešimu, su tuo komunikatu. Ten kalbama ar taip pat ir apie valdysenos tikslus, tikslus, kurių visi siekiame, tačiau nežinome, kaip konkrečiai jų pasiekti. Regioninė politika tampa vienu iš svarbių tikslų ir jeigu manau, kad būtų vertinga bandyti prisidėti prie šio komunikato. Kito posėdžio laikas ir vieta.